Nous allons reprendre euh, les travaux de notre commission pour cet après-midi. posėdį ir toliau kalbėsime, svarstysime politinę padėtį čia D. Ir e, man malonu Jums pristatyti mūsų posėdėje pona Makailą Ngibla, e, žurnalistą ir tinklaraštininką iš Čado. Jis pristatys mums padėti Čede e, socialinės ir politinės aktualijas šalies. Malonu Jūs čia pasveikinti ir mums tikrai didelė garbė priimti, susitikti su tokiu aktyvistu kaip Jūs. Žinome, kad rizikuojate savo uh, sveikata ir gyvybė nuolatos kovodamas už e, žmogaus teisės ir e, žodžio laisvę. Bet noriu suteikti žodį jums, kad galėtumėte pristatyti e, vystomojo komiteto nariams savo analizę. Mūsų komitetas e, kontroliuoja komisijos atliekamą darbą vystomojo bendradarbiavimo srityje ir žinome, kad Čadas e, gauna e, ES paramą, kuri bendrai ir, ir numatyta parama sudaro 320 milijonų eurų. Pone e, Makailan Gebla, suteikiu žodį Jums 20 minučių. Labą dieną. Pone pirmininkė, eh, ponė Važoly, noriu padėkoti Jums, noriu padėkoti Europos parlamento nariams už man, už kvietimą man kreiptis į tokią eh, garbingą auditoriją. Kaip pristatyti, aš esu žurnalistas ir tinklarašininkas iš Čado. E Aš studijavau Tunise, bet Čado reikalavimu buvau e, išsiųstas, eksport, išsiųstas į Senegalą, paskui buvo pareikalauta, kad mane dar kartą išsiųsta, kodėl, išsiųstų, kodėl e, ėmėsi tokių priemonių, dėl to, kad aš kovoju už žmogaus teisės ir už laisvės, žmogaus laisvės savo šalyje. Dalyvauju įvairiose demokrati, demokratijos dėgymo akcijose. Noriu taip pat e, pabrėžti, kad mano šalyje negalima renkti laisvai jokių viešų demonstracijų, nei manifestacijų, nes iš karto e, policija e, tok, tokius bandymus malšina. Žurnalistai tinklarašininkai nuolatos susiduria su represijomis, persekiojimu. E, mes negalime kritikuoti nieko. Negalime kritikuoti šalies prezidento aplinkos, netgi nei jo vaikų ir artimųjų, jo šeimos narių. E, bandymai tai daryti laikomi sunkiu nusikaltimu. Mes siekiame puoselėti šalyje pilietinę sąmonę ir kaip e, pirmininkė, komiteto pirmininkė kalbėjo, Čadui yra skirta, skiriama ES e, parama, jūs investuojate mūsų šalyje tam, kad palengvintumėte e, paprastų žmonių gyvenimą, padėtumėte, paskatintume matysite ekonominį augimą, tačiau tos teikiamos paramos nauda nusėda e, šalies prezidento ir jo artimųjų kišenėse. Ir naftos, iš naftos gaunamas pelnas taip pat e, pagrindinai atitenka e, valdančiajame litui. ir čia neįmanoma surenkti netgi taikių demonstracijų. Atsižvelgiant į tokią e, sudėtingą situaciją šalyje, daug žmonių yra žuvę dėl, dėl tokių bandymų. Ir da, o, nemažai to, žmonių, tokių kaip aš, yra išvykę iš šalies ir veikia tremtyje. E, Nemažai šalies žurnalistų buvo suimti. Ir pavyzdžiui, žinau, kad kai kurie iš, iš mano kolegų bent tris mėnesius praleido kalėjime. Čia, čia negali pasigirsti joks kritikos balsas. Negalime kritikuoti prezidento, nei jo šeimos, nei jo aplinkos. E, iš esmės šalyje viską kontroliuoja prezidentas ir jo e, šeimos nariai, tai yra Kadafio arba Mabutų e, pobūdžio režimas. Ir aš tikrai labai abejoju, ar čia de mums pavyktų kažkada atsisveikinti su autoritariniu režimu. Ir man taip pat susidaro įspūdis, kad tarptautinė bendryje tyliai iš šalies stebi tai, kas vyksta čia de. Aš veikiu iš kitų kaimininių valstybių, taip, iš Dakaro ir pasitelkęs tarptautinės organizacijas bandau um, išjudinti padėtį čia de. Ir Žinau, kad e, buvo vienas toks atvejis, kuomet e, šalyje virš čiado skraidė lėktuvas ir mėtė pinigus. E, tai buvo iš naftos gauti gautas, iš naftos verslo gautas pelnas. Nemanau, kad panašus dalykai galėjo būti, vykti kitose šalyse. Žmonės gyvenantis čia dė manęs prašo, kad aš skleisčiau, kad paskleisčiau informaciją apie, apie jų gyvenimą ten ir aš tai ir bandau daryti. Aš susitinku su, su, su jais ir, ir mes kalbamės, ką daryti. Noriu e, pabrėžti, kad 2016 rinkimuose ruošiasi savo kandidatūrą kelti vienas aktyvistas Ir vertinant padėtį, aš nežinau, ar mes turėtumėme toliau viską toleruoti. 21 amžiuje vyksta tokie dalykai, kurie mums yra tikrai neprimtini. Atsižvelginti tai, kad situacija yra tokia sudėtinga, negalime stovėti nuo šaliai ir stebėti, kas vyksta. Turime pasitelkti tarptautinę bendryją ir užtikrinti, kad ji būtų atstovaujama čia de. Reikia tą situaciją spręsti kaip netidėliotinos skubos, reikia daryti spaudimą prezidentui dėby, nes e, tuo tarpu dabar pilietinė visuomenė neturi jokių teisių. Yra, žmonės yra visiškai suvaržyti. Mums mes norime skelbti, parengti ir skelbti ataskaitas prireikus. Bet jeigu palygintumėte aktualią ataskaitą apie padėtį šalyje su vyriausybės rengiamomis ataskaitomis, pamatytumėte, koks yra skirtumas tarptų dokumentų. Kaip jau sakiau, 2016-aisiais čia devyks rinkimai ir manau, kad jeigu kas nors pasikeistų, tai galėtų suteikti žmonėms vilties dėl demokratijos ir įstatymo viršenybės. Ir visos jūsų investicijos, e, vystomoji pagalba Čadui E, bus buvusi veltui. Jeigu niekas nesikeis, tai bus tik lašas vandeninė. Norėčiau tuo baigti savo pasisakymą, nenoriu vienas kalbėti šiandien. E, šią popietę tai tikrai plati tema ir dabar esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. E, Dėkoju už įspūdingą pasisakymą, už gyvenimo sąlygų pristatymą čia. De. Dabar žodį suteiksiu parlamentarams. Pirmiausia, ponas Newtonas Dan. Prašau. Dėkoju už įdomų pristatymą. Mes žinome, kad dalis ES pagalbos nukreipiama netinkama linkme, bet iš ties yra labai sudėtinga Dėkoju už labai įdomų pristatymą. Mes žinome, kad daug ES pagalbos patenka į neteisingas rankas. Visą tai puikiai žinome, kad tačiau žinome, kad dažnai sunku surinkti įrodymus apie tai ir jeigu jūs galėtumėte mums padėti, mes būtumėme labai dėkingi. Kitas klausimas. Visas arabų pasaulis, jame matome revoliucinės apraiškas prieš tironus, kurie valdo tas šalias. šalis. Aišku, sudėtinga iš to išgauti tikrą demokratiją, kaip matome dabar, tačiau kodėl tai nevyksta Pietų Afrikoje, Čede, dėl, kodėl būtent arabų šalyse tai įmanoma, o, pavyzdžiui, Čede tokie dalykai nevyksta. Ponas Kačmarikas. Aš norėčiau padėkoti Jums už pristatymą. Tai buvo labai įdomus pristatymas ir gan liūdnas, nes jūsų išvados iš ties nėra labai optimistiškos. Taigi mano klausimas būtų susijęs su ateitimi. Pagal kokį scenarijų jūsų manimų būtų įmanomi pozityvūs pokyčiai čia de? Ar pakankamai daromas spaudimas iš išorės, kaip jūs e, sakėte, tarptautinė bendruomenė turėtų daryti didesnį spaudimą. Galbūt ir kaimininės šalys galėtų daryti daugiau spaudimo ir įtakoti e, tam tikrus pokyčius šalyje. Ar galbūt šalies viduje yra kokiu tai politinių jėgų, profsąjungų, kokiu tai kitų institucijų, kurios galėtų ateityje e, sąlygoti politinius pokyčius. Dėkoju. Pone De Kaiser. Ačiū. Dėkoju, ponė, Jums už pasisakymą. Aš norėčiau Jūs pristatyti kaip tinklar, tinklar, tinklar, tinkraštininką. Ir ta jūsų veikla davė kokių tai rezultatų pilietinėje visuomenėje, kovojant su režimu ir uh, sukuriant tam tikrą pilietinę sąmonę. Dėkoju. Man atrodo, kad visi trys klausimai yra esminiai ir labai aktualūs. Sakydamas į pirmąjį klausimą, norėčiau pasakyti, kad iš ties jūs uh, iškėlėte arabų pavasario klausimą čia de, Afrikoje apskritai, žinote, Afrikoje dėja jaučiami tam tikri nacionaliniai sentimentai, turint omenyje arabus. A, arabų pasaulis kalba arabų kalba, išpažįsta islamą ir panašiai, taigi jiems galbūt yra šiek tiek paprasčiau, o Afrikoje mes esam, jaučiamės visiškai pamiršti pasaulio. Taigi žmonės iš tiesų už vieną eurą turi pragyventi per dieną Afrikoje ir kaip tokie žmonės gali gauti prieigą prie interneto, gauti informaciją internetu ir panašiai. Tai yra neįmanoma. Tunise, Egipte Egipte ir kitur Libijoje, arabų pasaulyje yra kitaip. Aš pats Libijoje lankiausi 4-5 metais ir mačiau, gyvenimas yra kitoks, yra Facebookas, yra socialiniai tinklai ir Tuniso žmonės gali tokiu būdu bendrauti. Ir ir Tuniso e, prezidentas Benalis, mes žinome, kad, kad žmonės e, ten gali bendrauti interneto pagalba, o pas mus e, netgi žurnalistams ir tinklaštininkams nėra taip paprasta gauti prieigą prie interneto, taigi mes esame visiškai atjungti nuo pasaulio. Ir vienas Čado parlamentaras man pasakė, Aš, pažiūrėjau, negaliu gauti prieigos prie savo um, elektroninio pašto dėžutės. Taigi pas mus situacija yra visiškai kitokia. Ir kaip tokiu būdu jūs įsivaizduojate įmanomas yra arabų pavasaris Afrikoje, Čede? Tiesiog mes esame visiškai užblokuoti nuo, nuo pasaulio. Netgi bet kokie ketinimai, taikūs ketinimai ir bandymai, ką duoda, koks būna rezultatas. Žmonės žudomi, iš, ištremiami ir panašiai. Ir netgi tarptautinė spauda visiškai nekalba apie tai ir apie tai nerašo. Taigi kokią vietą užima e, čado, čadas tarptautinėje spaudoje. Ir dabartinis režimas iš tiesų turi visas galimybės e, klestėti. Antrasis klausimas, kurį uždavė kitas parlamentaras. Egzistuoja tam tikros profsąjungos čiade, kurios veikia ir vyksta tam tikri, tam tikri, tam tikros, e, tam tikri streikai taip pat. Tačiau visi privalo laikyti savo socialinių įsipareigojimų ir tas Pavyzdžiui, profsąjungos aktyvistas, kuris buvo sulaikytas, galiausiai jis buvo įkalintas ir, ir, ir, ir mirė netgi kalėjime. Taigi problema yra ta, kad Čado profsąjungų asociacija elgėsi gan griežtai su, su valdžia, tačiau Tačiau išsikviečiamas, pavyzdžiui, profsąjungos e, vadas ir jam pasakoma, aš daugiau nenoriu nieko panašaus iš tavęs girdėti. Ir taip pat žmonės vis tiek netgi nieko nepaisydami bando, uh, rizikuoja savo gyvybę. Na ir mes bandome kažkaip skatinti tokią, e, tokią dinamiką, tokius dinamiškus uh, įvykius ir tokią reakciją. Uh, Aš dirbu su įvairiomis institucijomis, įvairiomis asociacijomis, žmogaus teisų ir, ir taip toliau, kartu su nepriklausomai žurnalistais, tinklaštininkais, kurie patikė man informaciją. Na ir įsivaizduojate, kaip elgesi prezidentas Deby. Jums, pažiūrėjau, žmonės, iš, e, žmonės yra e, tremiami į Gvinėją ir į Malį. Ir aš nesu padaręs jokio nusikaltimo. Vienintelis nusikaltimas yra tai, kad aš išsakiau savo nuomonę taikiai savo tinklar, tinkraštyje. Tinklar, tinklaštyje. Ir Gvinėjos e, žmogaus teisų asociacija mane priemi e, Gvinėjo, po to aš esu ištremiamas kitur. Tačiau Gvinėjos žmogaus teisų asociacija mane apgynė ir po to aš atvykau galiausiai į Prancūziją. Ir man buvo išduota viza ir dabar vieną mėnesį aš jau esu Prancūzijoje. Bet Prancūzijai buvo užduotas klausimas, kodėl jūs Mikeilą priemėte į Prancūziją. Ir jūs uh, supraskite, kad Centrinėje Afrikoje nėra daug alternatyvų. Ali Bongo 35 metus valdė, po to sūnus jo 23 e, dar ilgiau metų valdė, taigi niekas neišdrįsta debi nieko pasakyti, kas jam nepatiks. Jeigu būčiau kaiminėje, jeigu būčiau buvęs kaiminėje valstybėje, būčiau seniai areštuotas, tačiau man iš dalies pasisekė, nes aš buvau Tunise, po to į Senegalą pervažiavau, po to į Gvinėją ir galiausiai Prancūziją. taigi sudėtinga viltingai kalbėti ir apie kaiminę šalis, apie Čadą, nes sudėtinga įsivaizduoti, kad toks režimas galėtų būti nuverstas. Nebent būtų daromas tarptautinis spaudimas prezidentui Deby, reikalinga, kad tarptautinės nevyriausybinės organizacijos darytų spaudimą, darytų spaudimą uh, E, jungtinės tautos, tarptautinės, tarptautinės spauda, nes mano galios yra ribotos. Dibi turi būti patrauktas atsakomybėn, baudžiamo atsakomybėn už savo veiksmus. Na, o aš toks e, eilinis e, tinkraštininkas, kažin ar ką galiu padaryti. Ir man toks įspūdis susidaro, kalbant apie visą šį Afrikos regioną. valstybės profsąjungos dabar kaip ir bendradarbiauja su valstybės prezidentu ir nenori, kad iš vis kažkas keistųsi šalyje. Taigi aš įsivaizduoju, kad tik tarptautinio spaudimo pagalba būtų galima kažką padaryti. E, pone, tiesa, jūs esate teisi. Tinklašininkas Čede negali gauti prieigos labai paprastai prie interneto, pavyzdžiui, savo mobiliuoju telefonu ir panašiai jūs prisijungite prie interneto ir dažnai jūs, jūs, jūs esate kontroliuojamas. Na ir kažkas prisijungia prie mano tinklaraščio, tinkraščio. Ir faktiškai tas žmogus beveik E, prarado galimybę, e, buvo išmestas iš universiteto dėl to, kad prisijungė prie mano tinkraščio. Taigi, e, deputatai mane su manimi susisiekė Paryžiuje, susi manimi susisiekė Paryžiuje, bet Aš nenoriu ir pats daug bendrauti su įvairiais žmonėmis, nes noriu apsaugoti tos to žmonės, kurie man yra brangu, brangus, artimi. Nenoriu, kad e, į pavojų patektų mano artimieji. Aš suprantu, kad mane saugo prancūzijos valdžia, bet aš nenoriu rizikuoti kitų e, žmonių gyvybę ir aš tą tinklaraštį vedu kiek įmanoma geriau ir bandau imtis konkrečių veiksmų, kad pasikeistų padėtis čiade, nes tikrai negalime daugiau taikstytis su tuo režimu. Mes norime žmogaus teisų, tinkamos valdysenos ir, ir panašiai. Tačiau 23 metus čia dėdėje mes to jau nematome. Dėkuoju. Aš Aš taip pat norėčiau Jums pateikti klausimą. Ar Jūs žinojote, numatėte, kaip e, vystimosi fondas, Europos fondas ir kiti donorai, donorų teikiami e, resursai yra valdomi. Ką apie tai galvoja patys čiado žmonės? Ar tos lėšos, kurios yra skirtos, pažiūrėjau, švietimui, išnešuotinėse naudos visiems? Ar fondai, kurie yra skirti sveikatos apsaugos sistemai, yra naudingi visiems? Jūs turbūt pirmiausia apie švietimą galėtumėt pakalbėti. Ir dar aš norėčiau sužinoti, ar Čado visuomenėje yra kokių minčių išsakyta apie tai, į, į ką ponas Debry gali investuoti pats. Mes visi čia žinome, kad Pasaulio bankas pasitraukė iš Čado po to, kai e, Čado prezidentas e, savo kalboje užsipuolė naftos e, fondą, kuris remiamas iš fondo, kaip žinia, iš naftos. Kaip žinia, Čadas pats išgauna daug naftos. Aš norėčiau sužinoti, kad jūs papasakotumėt, kas įvyko po to, kai Pasaulio bankas pasitraukė, ar padėtis pagerėjo, ar prezidentas pradėjo protingiau kalbėti, ar yra numatyta būdų kontroliuoti iš naftos gaunamas įplaukas. Ačiū. E, Deja, padėtis išlieka gana sudėtinga. 2003 metais e, buvo imtasi tam tikrų demaršų prieš uh, neteisingą iš naftos gaunamų pajamų panaudojimą. Bet e, e, matėme, kad Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas nuo pat pradžios e, bandė padaryti spaudimą valstybei, kuri nepakankamai gerai valdo tas įplaukas. Deja, nieko gero nebuvo pasiekta, mūsų prezidentas anuliavo susitarimą su Pasaulio banku ir dabar jis pareiškė, kad jis pats galės pardavinėti naftą pasaulio rinkose. Pasaulio bankas pasitraukė, uh, ir e, pinigai gaunami iš naftos yra skirti e, keistoms investicijoms, pavyzdžiui, e, nekilnojamas turtas užsienyje buvo nupirktas. Ir matėme, kad daryta buvo labai daug neteisėtų, nelegalių veiksmų. O kas dedasi čia de? Žmonės miršta iš, nuo bado, nuo lygų, jie neturi e, minimalių sąlygų e, išgyventi. Vietoje nėra sukurtos net e, bazinės sąlygos plėtrai. Jeigu lankėtės čia, galėjote patys pamatyti, kaip atrodo mūsų valstybė. Ir vis yra sakoma, kad yra skiriamos lėšos, tačiau iš tiesų tie pinigai yra išmetami per langą. Švietimo srityje, jūs žinote, kad ES prisideda prie čiado plėtros, yra viena iš partnerių ir e, matome, kad subsidijos, kurios yra skiriamos švietimui, ne visuomet yra panaudojamos taip, kaip reikia. Ir tokios didelės sumos yra skiriamos bet, e, bet iš tiesų nieko nėra padaryta. Nėra ligoninių, pavyzdžiui, trūksta ligoninių. Skurdų žmonės neturi net e, jokių galimybių patekti ligoninės. Sveikato sektorius yra absoliučiai apleistas. Visi gyvybiškai svarbus sektoriai yra e, pamiršti čia do vyriausybės. Todėl Turiu pasakyti, kad šediečių kasdienybė yra tikrai liūdna. Žmonės neturi iš ko išgyventi. Čadas siurbia naftą, bet e, tie pinigai nėra panaudojami. Čado žmonės vandens neturi. Net sostinėje trūksta vandens. Kaip galime norėti, kad tokioje valstybėje e, pradėtų aukti ekonomika, jeigu nėra vandens? Čia de yra buvę tokių atvejų, kai žmonės e, savo ruoštų bando ieškoti būdų gauti gyvybei reikalingų prekių ar produktų. Ta dabartinė padėtis iš tiesų kelia didelį susirūpinimą. E, Skiriamos lėšos e, nereštai yra nukreipiamas ten, kur nereikia, pavyzdžiui, yra investuojama į užsienį. Ir, pavyzdžiui, matėme, kad prezidentas e, savo anūką paskiria ambasadoriuje Junktinėse Amerikos valstijose. Ir e, iš naftos gaunamos lėšos pagalba iš užsienio. yra panaudojama ne tam, kam reikia. Pas mus padėtis tokia pati kaip e, Gaddafio atveju. Žinote, kaip jis pasielgė. Jis e, rėmė savo draugus Somaliją ir tai vyko daugelį metų. Mes turime informacijos, e, kad dalis mūsų pinigų patenka net į Johannesburgą, iš, į Pietų Afriką. Tuo tai yra daroma tam, kad jeigu staiga mūsų prezidento administracija subirėtų, prezidentas turėtų į ką kreiptis pagalbos. E, mes tarsi sakome, kad teismas turėtų nagrinėti tokius atvejus, bet ne, taip tikrai nėra. Pinigai yra tiesiog išsiunčiami ten, kur jie neturėtų būti siunčiami. Ir e, mes, e, nepaisant to, kad stengiamės daug ką nuveikti tarptautinėje arenoje, nieko nepasiekėme. Tarptautinė bendruomenė bando padėti. NATO yra mūsų partneris, mes negalim jo nuneikti. Ir jie nuolat kalba apie blogą valdyseną, apie žodžio laisvės nebuvimą, apie demokratijos toką. Bet mes visi turime suprasti, jeigu subirėjo toks režimas kaip Kadafio režimas, tai aš galiu tik išreikšti viltį, kad e, kažkas panašaus gali būti. Ir dabar mūsų prezidentas Debi pradeda ruoštis e, E, laikotarpiui ar erai, kai jo valdžia subirės. Tie, kam rūpi čiado klausimai, žino, kokia iš tiesų padėtis. Mes sakome, kad reikia kalbėti garsiai apie tai, kas pas mus dedasi. Kodėl jaunimas iš čiado išvažiuoja? Todėl, kad nėra stabilumo, todėl, kad e, yra išplitusi narkotikų kontrabanda. E, E, mes kalbame apie savižudišką emigraciją, nes žmonės bėga iš valstybės per jūras, per e, dykumas, kad tik e, ištrūktų. Jeigu mes mūsų valstybėje galėtume sukurti tokias plėtros sąlygas, kokias turite jūs, būtų kitaip. Mes čia atvykome ne tam, kad uh, E, reklamuotume tai, kas dedasi mūsų šalyje. Mes kalbame apie tarptautinių vertybių įdėgymą mūsų valstybėje. Bet aš galiu pasakyti, kad mūsų smogiamoji jėga dabar nusilpo, mes daugiau nieko nebegalim padaryti. Ir aš galiu pasakyti, kad kai lankiausi Dakare, mano blokas man buvo skyręs 100 eurų. Mano blogui buvo skirta 100 eurų. Ir e, tie pinigai buvo panaudoti tam, kad aš pakeičiau savo valstybės likimą. Ir netgi iš tos pačios sumos aš sugebėjau atvykti į Prancūziją. Ačiū. Yra labai daug klausimų. Suteiksiu žodį poniai Liuvin. Thank you very much. And, uh, actually... Ačiū. Pone pirmininkė, jūs uždavėte mano klausimą. Jūs kalbėjote apie tarptautinį spaudimą ir apie tai, kad kaimininės valstybės, tai, tai turėtų būti ne kaimininių valstybių, bet tarptautinis spaudimas. Ką ES jūsų nuomonė galėtų nuveikti ir ko pasiekiama E, lėšomis iš ES e, skiriama pagalba. Ar jūs manote, kad tai duoda naudos? Taip pat noriu paklausti, kokių patarimų norėtumėte duoti dėl investicijų iš Europos jūsų šalyje? E, kaip padaryti spaudimą šalies vadovybei? kaip paskatinti demokratinės tendencijas čia de. Taip pat noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad na, parodėte tiek drąsos. Ačiū dabar žodis ponui Mičelui. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už mums sutiktą informaciją. Noriu paklausti, ar esate susipažinęs su parlamento kasmet rengiama metinė žmogaus teisų ataskaita? Ir taip pat noriu paklausti, ar jūs manote, kad ši mūsų metinė žmogaus, žmo, žmogaus teisų ataskaita, kur apžvelgiami žmogaus teisų pažeidimai įvairiose pasaulio vietose, pakankamai nušviečia padėti čia de jeigu to dokumento nesate e, skaitęs, e, norėčiau paraginti jūs su juo susipažinti, tai yra metinė ataskaita ir tą ataskaitą komisija privalo sureaguoti. Norėčiau išgirsti jūsų komentarą šią temą. Dar vienas dalykas. ES pajėgos yra dislokuotos čia, žinau, kad ir airių pajėgos ten yra. Uh, toms pajėgoms neskirtas vaidmuo e, šviesti visuomenę apie žmogaus teisų pažeidimus, taip pat e, skleisti pažangiosios, e, pa, pa, pažangius pavyzdžius. Pane Dekaiser, ačiū aš. E, daug nekalbėsiu, noriu kai ką pasakyti apie santykius su kaimininėmis valstybėmis. Gal galėtumėte trumpai pristatyti santykius su Sudanu. Jūs priglaudėte tūkstančius pabėgėlių iš Sudano, iš Darfūro regiono. Ir tai padėtis čia yra savotiška, nes žinau, kad Debi nusipirko dalį Hartumio miesto. Pirko ten vilą. Uh, Dabar žodis mūsų svečiui. Noriu padėkoti visiems. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, noriu pasakyti, kad spaudimo darimas, jeigu spaudimą darytų Centrinės, Af Centrinės Afrikos regiono valstybė, tai nieko ne, nepadėtų pasiekti nes kalbame apie centrinės Afrikos regiono režimą ir valstybę. Pavyzdžiui, buvo bandoma keisti padėti togo, tačiau nieko nepasiekta. Ne, neįmanoma neįmanoma rekomenduoti tam šalies vadovui, patarti jam eiti tinkamų kelių, demokratijos kelių. Jis priešinasi, jis priešinasi ir, ir kitų Afrikos, Centrinės Afrikos valstybių vadovų e, siūlymams, ką ES galėtų nuveikti. Reikėtų e, mūsų manimų, čiado gyventojų, čiado žmonių manimų teikiama pagalba ir jos rezultatai, kur, kur, kurių pasiekiama ją panaudojant, nėra užtenkami. Juk e, svarbiausia, kad būtų laikomasi paprasčiausių, pačių primityviausių taisyklių, ko, ko reikalauja Europos Sąjunga. Nes man susidaro įspūdis, kad nors ir daromi kai kurie veiksmai, tačiau tie veiksmai nepadeda e, pasiekti apčiuopiamų konkrečių pokyčių kasdienėme čia, čiado žmonių gyvenime. Kaip, kaip, kaip pakeisti viską? Čia yra jūsų atstovas ir aš uh, E, žinau apie tą dokumentą, kurį jūs minėjote. Bet jeigu ir, kad ir kiek investuotumėte į tokią valstybę kaip Čadas, kurio padėtis yra nestabili, ten nėra jokių inve, garantijų. Bet kokiems e, pokyčiams e, priešinsis prezidentas Debi ir jo šeima. Kaip, pavyzdžiui, žmonės, kai kurie žmonės buvo e, priversti pasitraukti iš čado dėl, dėl tam tikrų subjektyvių priežasčių, nes jie norėjo kai ką keisti. Ir būtent taip savavališkai algdamasi prezidento šeima, e, režimas toliau turtėja visuomenės sąskaita. Prezidentas mano, kad žmonės nesidomi, nemato to, kas vyksta. Tačiau e, eiliniams čiado žmonėms nesuteikta galimybė pasisakyti, išreikšti savo nuomonę. būtina sieti, įrašyti tam tikras e, sąlygas, kelti tam tikrus reikalavimus. Čia dar ES sutartyje e, laisvės, žmogaus laisvės užtikrinimo reikalauti. Nes kitaip niekas mūsų šalyje nepasikeis. Toliau Europos Sąjungos metinė žmogaus teisų ataskaita Aš tą dokumentą gaunu, aš jį paskaitau, bet ten nėra iš esmės pristatyta padėtis čia de. Reikėtų apie tai pamastyti, nes aš manau, kad jūs esate uh, Aš suprantu, kad jūs esate bešališki dėl padėties čia dėl klausimų, bet reiktų aptarti visus klausimus susijusius su padėtimi mūsų šalyje. Ne, nepaisant, ne, nesibaiminant režimo. Aš sakyčiau, kad vertinant tai, kas, kokią ataskaitą, tą informaciją, kuri prašoma dabar, tai tai yra tam tikras uh, susitaikymas, pataikavimas režimui, santykiai su Sudanu. Sudanas. Debi, prezidentas Debi e, palaiko gerus santykius su Albašyru. jeigu debi būtų nuverstas, e, jis galėtų išvykti į Hartumį ir atitinkamai Bašyras atvyktų į, į Čadą, jeigu būtų nuverstas. Ačiū. Dėkojame Jums. Dabar žodį suteiksiu išorės veiksmų tarnybos e, atstoviai poniai Karoliniai Lopes prieš suteikiant žodį komisijos atstoviai E, poniai Lasko. Ir taip pat norėčiau kai ką pridurti. Štai ką gali nuveikti vienas žmogus kovodamas už žodžio laisvę, e, tu, turėdamas e, tinklaraštį blogą, kuris kainuoja 100 eurų per mėnesį. Manau, kad, ga, kad yra ir kitų tinklaraštininkų, kuriuos tikrai galėtumėme paremti ir suteikti jiems galimybę veikti. Pone Lopės, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Makaila už, už jo pasisakymą. Europos Sąjunga atidžiai stebi jūsų veiksmus. Mes žinome, kad jūs dirbote iš Dakaro ir mes džiaugiamės tuo, kad esate čia šiame posėdėje šiandien. Čadas. E, E, jau keletą dešimtmečių buvo konfliktų draskoma šalis, e, paskui padėti stabilizavosi, pasirašius susitarimą su Sudanu. Mes e, siekiame išlaikyti stabilę situaciją Čede, nes Čedas yra sudėtingo regiono valstybė, padėtis yra sudėtinga ten. Taigi mes esame ypač suinteresuoti stabilią padėtėmi čiade, tačiau tas stabilumas mm, turi e, egzistuoti demokratijos sąlygomis. Kaip žinote, žmogaus teisės yra vienas svarbiausių kotonų susitarimo elementų ir mus tikrai neramina pranešimai apie tai, kad žmogaus teisų padėtis čia deblogėjo, tai pastaruoju metu gauname tokių pranešimų. E, manome, kad e, tas stabilumas turėtų būti išlaikomas nepakenki, neaukojant žmogaus teisių. E, E, su Čedu palaikomas e, politinis žmogaus teisų dialogas. Paskutinis susitikimas vyko birželio mėnesį. Tas dialogas ateinančiais mėnesiais bus suintensyventas, e, numatoma svarstyti konkrečius klausimus žmogaus teisės ir socialinis teisingumas Čede. ES ruošiasi pagilinti šį dialogą ir numatome surenkti teminį susitikimą Mes taip pat e, stebime ir, ir jūsų kolego Riktopona ir kitų Avenikčiri veiklą ir jų likimą, nes jie, kai kurie iš jų yra įkalinti tuo tarpu. Vienas iš jų uh, e, įkalintas, jam paskatas apkaltinamasis nuosprendis tri, trims metams. Mus tikrai neramina uh, e, šie faktai. Ir kitą pirmadienį paskelbsime pranešimą šiuo klausimu. Kalbant apie padėtį čia D, mes akcentuojame, kad e, reikia budriai stebėti toliau padėti čia D, kur yra trapi, nestabili. E, akcentuojame e, val, valdysenai, valdymų iškylančius iššūkius. E, ir mm, siekiame toliau bendradarbiauti su Čedu. Noriu mm, taip pat priminti, kad Čadui numatyta 368 milijonų eurų pagalba, daugiausia numatyta e, tvariam vystimui, tvariam tvariai šalies plėtotėjai. Mes palaikome ir kitus projektus, jei yra Pavyzdžiui, e, pasitelkėme Europos demokratijos e, instrumentą bei žiniasklaidos priemonę ir nuo gruodžio mėnesio e, teikėme pagalbą ir žiniasklaidai, palikome žiniasklaidą čia de. Norėčiau dar paminėti, kad pasitelkę demokratijos instrumentą mes E, mums pavyko pasiekti pažangos. Kai kuriuose sritise taip pat ES finansuoja dar vieną programą teisingumo srityje. Ir nors ta pažanga yra kukli, tie žingsniai yra kuklus, bet tikrai galime tuo pasidžiaugti kad, ir taip pat pabrėžti, kad e, žmogaus teisų. E, įstatymo viršenybės valstybės konsolidavimas ir išliks svarbiausių mūsų prioritetų e, dirbant su Čedu. Jūs kalbėjote apie kovą su nebaudžiamumu. Norėčiau pats patokti pavyzdį. E, Europos Sąjunga e, taip pat stebi, kaip vyksta buvusio Čado vadovo Abry teismas Dakare. Ir e, Taip pat mes toliau, taip pat stebime, kaip dirba komisija sukurta 2008 metų įvykiams ištirti. Ir taip pat dar noriu atkreipti jūsų dėmesį struktūrinį dialogą su politinė opozicija, e, kuri susikūrė 2007-aisiais, kuri dabar e, yra politinės, pilietinės visuomenės dalis. Mes domimės, kaip toliau, kaip jai sekasi. Ar link, linkime ponui e, Makailai sėkmės jo darbe. Dėkoju, dabar e, žodį suteiksiu poniai Elenai Lekso iš e, komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti poną Makailą, jam atliekant labai svarbų ir tikrai visų vertinamą darbą. Ir norėčiau pridurti keletą detalių šalia to, ką pasakė ponė Lopez. Taigi, mūsų 10 vystimosi fondo Čadui skiriamos lėšos sudaro 368 milijonus eurų. Čia yra du pagrindiniai sektoriai - gera valdysena centrinėje ir savivaldos valdžioje ir taip pat kaimo plėtra, struktūrinės reformos ir panašiai. Ir čia, į čia įeina ir sveikatos priežiūros finansavimas. Tas pirmasis sektorius gera valdysena yra labai svarbus reformuojant ir e, teisingumo sektorių. Į tai eina ir mokymai. Mes teikiame pagalbą, kuriant nacionalinę teisėjų mokymo mokyklą ir dabar formuojami tie pirmieji magistratai. Na ir taip pat pagal šią pagalbą yra teikiama parama, pagal kurią numatomas lengvesnis, numatoma lengvesnė labiau pažeidžiamų asmenų prieiga prie teisės saugos ir teisės atvarkos sistemos. Kalbant apie tvarų vystimasi, šis sektorius e, yra glaudžiai susijęs su vandens e, sektoriumi. Šalies gyventoja, gyventojai čia turi jausti tiesioginės paramos vaisius, nes galimybė gauti vandenį yra vienas tūkstantmečio vystimosi tikslų ir tikėtina, kad e, čia atveju iki 15 metų to tikslo bus pasiekta. dešimtasis, pagal dešimtąjį vystimosi fondą yra numatyta didžiulė programa, teikiant paramą ne vyriausybiniams veikėjams, tai būtų 9 milijonai šiam laikotarpiui, apie 30 projektų yra patvirtinta. Tiesiog, tiesiogiai tai yra susiję, susiję tie projektai ir su žmogaus teisėmis. Taigi tiek, jeigu norėtumėte daugiau detalių, aš galėčiau jas pateikti. Dėkoju. Taigi atėjo laikas baigti Čado situacijos aptarimą ir aš norėčiau padėkoti ponui Mikailai už jo narsą, kurią jis demonstruoja jau eilę metų. Jis yra gyvas įrodymas to, ką gali žmogus nuveikti, turėdamas labai nedaug priemonių, galimybių, bet daug narsos ir drąsos. Ir matyti to dažniausiai mums ir pristinga Taigi, aš esu įsitikinusi, kad kartu su Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba mes galėsime sustiprinti paramą tinkraštininkams, žurnalistams, kurie bando skatinti žodžio laisvės užtikrinimą įvairiose pasaulio vietose. Taigi dėkoju poniai, ponui Mikailai. Euh, le point 12 à notre ordre. Kitas mūsų darbo atvirkės punktas yra vietos valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė, Europos dalyvavimas remiant varų vystimasi. Šis klausimas e, atidėtas rugsėjo 16 dienai, nes e, ponė Kretų negalėjo atvykti į šiandienos posėdį. 13 darbo atvarkės punktas – finansinės sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Tai yra nuomonės projektas, kurį parengė ponas Newtonas Danas. Nuomonės projektas pranešimui, kur kalbama apie finansų sistemos apsaugą nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Tai yra teisėkuros e, nuomonė, Ponas Newton Dan yra nuomonės referentas, taigi prašau e, pristatyti savo nuomonę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai gan įprastas darbas, eilinis darbas, lygdant su tuo narsiu žmogumi, kurį kurio ką tik išklausėme, bet tai nėra visiškai nesusiję dalykai, nes e, kalbėjome apie korupciją ir nusikaltimus čiade. Na, o ši nuomonė, kurią aš pristatau, joje kalbama apie kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Taigi čia toks gan aiškus ryšys tarptų klausimų. E, įvairios įmonės e, bandė vykdyti lobisnę veiklą, tos, kurios yra susijusios ypatingai su lošimais, lošimų verslu, tačiau tai yra vystimosi komiteto nuomonė apie vystimo, vyst, vystomojo bendradarbiavimo politiką, ir, o ne apie vidaus rinkos klausimus. Mes teikiame nuomonę ar lybė, ar tai ekon komitetui, nes nėra aišku, kuris iš jų bus atsakingas komitetas, jie tarpusavėje dabar kovoja, nežinau, ir vasarą dar vis kovojo ir kol kas nėra aišku, kuris komitetas bus paskirtas atsakingų komitetu, o mūsų komitetas juda į priekį kur kas greičiau ir mūsų nuomonė jau beveik parengta. Dar prieš komitetui parengiant pranešimą. Komisija patikė pasiūlymą dar vasario mėnesį. Pranešimas yra geras. Yra pateikta pasiūlymų, kaip jį būtų galima patobulinti. Vienas pasiūlymas, kurį noriu pabrėžti nuomonėje, jeigu kolegos neprieštarauja, yra įvesti didesnio skaidrumo savoką. Klausydamasis labai įdomaus čiado pristatymo, supratau, kad jeigu būtų daugiau skaidrumo apie tai, kaip sąjungos lėšos pasiekia čiadą, taigi mažiau tokių pinigų būtų naudojama vaikų gimtadieniams ar kažkokioms asmeniniams šventėms. Taigi labai svarbu sužinoti, kas vyksta su tais pinigais ir mes turėtumėme tam, daryti, tam dėti daugiau pastangų. Viena didesnių problemų, su kuria susidurėma vertinant pinigų plovimo situaciją, yra ta, kad žmonės perveda pinigus į mokesčių rojus, naudoja kitas pavardės ir tyrėjams labai sunku susekti ir sužinoti, kas realiai po tuo slypi ir kas yra tikrasis naudos gavėjas. Na ir mano manimu reikalinga numatyti reikalavimą, būtent, kad pinigų rojai ir jiems reikia daryti spaudimą, kad jie parengtų registrus ir mes tiksliai žinotumėme, kas yra tie naudos gavėjai savininkai, o ne kokie tai tik tai padirbti vardai ir panašiai. Ir tokiu būdu skaidrumas tikrai padidėtų ir sumažėtų nelegalus pinigų plovimas. Taip pat norėčiau pasiūlyti dar vieną dalyką. Reikalingas didesnis bendradarbiavimas tarp finansinės žvalgybos padalinių valstybėse narėse, nes žinome, kad sudėtinga priversti valstybės narės tinkamai bendradarbiauti. Ne, kiekviena mano, kad elgesi geriausiai, nenori bendradarbiauti, o nusikaltėjai labai sėkmingai E, siuntinėja pinigus per sienas ir mes negalime leisti savo to nacionalinio pasididžiavimo ir nesikeisti informaciją. Informaciją keistis reikia ir tie finansiniai žvalgybos padaliniai valstybės narėse turėtų daug kur kas labiau ir aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje. Yra keletas ir kitų dalykų. E, kurie atsispindi mano pateiktuose pakeitimuose. Aš gal jų nepristatinėsiu, nes dabar šiek tiek laiko turime per mažai po to įdomus pasisakymo. Tiesiog manau, dėl to, kad mūsų komitetas buvo, komiteto posėdis spalio pradžioje buvo atšauktas, tai gal aš sakyčiau, kad rugsėjo 30-ąją galėtumėme balsuoti dėl pakeitimų, bet gal pirmininkė dar daugiau informacijos pasiteik, pas, pateiks apie grafiką. Ir norėčiau sužinoti, ką apie tai mano kolegos. Dėkoju. Dabar žodis ponui Mičelui. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegai Newton Dan už parengtą nuomonę. Norėčiau pasisakyti ponios Šniber Jastrom vardu, kuri paprašė mane šiandieną pristatyti jos nuomonę. Pirmiausiai dėkoju pranešėjui už puikią nuomonės, puikų nuomonės projektą. Komisijos pasiūlyme daugiausiai yra kalbama apie vidinę ES politiką, tačiau šis klausimas yra labai svarbus ir kalbant apie trečiasias šalis, ypatingai besivystančias šalis ir, kaip sakė pranešėjas, pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas iš ties yra tartutinis reiškinys ir visuomet reikalinga užtikrinti darnumą tarp ES vidaus politikos ir vystomo bendarbiavimo politikos ir turime pasirūpinti, kad naujais reglamentais nesumenkintumėme tikslo, kalbant apie ES vystomojo bendradarbiavimo politiką, sprendžiant šiuos klausimus. Šnaibo Jostrim teigia, kad akivaizdu, jog esant griežtiems kovos su, sukčia, kovos su pinigų plovimu teisės akt, aktams, tos valstybės dažniausiai ta veikla nustumiama į besivystančią šalis, kur įstatymai nėra pakankamai pažangus ir mes turime apsvarstyti savo naujų teisės aktų padarinius ir kokia parama galėtų būti teikiama tokioms besivystančioms valstybėms. Ji mano, kad sprendimas būtų galimybė naudotis informaciją, keistis informaciją ir visos šalys, įskaitant besivystančias valstybės, kurios yra svarbu, svarbios kovoje su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu visame pasaulyje šešėlinė pranešėja pritarė tam, kad trečiosios šalys būtų įtrauktos į finansinės žvalgybos padalinių e, darbą, e, geriau keičiantis informaciją. Ir akivaizdu, kad pranešėjo nuomonės, nuomonė dėl to, kad reikalingas didesnis tartutinis skaidrumas yra teisinga ir tai turi būti centrinis klausimas ir uh, E, tokia būtų mūsų šešėlinės pranešėjos nuomonė. Dėkojame panai Newsendan už atliktą darbą. Madame Sagin. Labai ačiū, daliu žodis poniai Sargentinė. Dank u voorzitter. Uh, meneer. Uh, uh, Ačiū ponė pirmininkė. Ponė Newton Dan, jūs aišku teisingai pastebėjote, kad vyksta tam tikras um, tarsi karas tarp e, piliečių laisvių komiteto ir finansų reikalų ir ekonomikos reikalų komiteto. Aš galiu pasakyti, kad iki šiol, kaip šio dosie rengėja, aš e, maniau, kad pasiūlymas yra geras ir tai džiaugiuosi plėtros komiteto pateiktą nuomonę. Ir mano nuomonė labai svarbu, kad šiame pasiūlyme būtų reikalaujama daugiau skaidrumo. Nes būtent mūsų komitetas siekia kuo daugiau nuoseklumo vystimosi politikoje sukurti. Todėl aš kaip piliečių laisvių komiteto narė ir jūsų komiteto narė norėčiau e, priimti didelę dalį jūsų pasiūlymų, nes aš esu e, šio dokumento pra, pagrindinio dok, e, pranešimo rengėja. Mes žinome, kad e, galiausiai būtent įmonių tikrieji savininkai turės e, apsimti atsakomybę. Ir turime suvokti, kad tai yra vienas iš pagrindinių aspektų, kuris leistų patobulinti direktyvą. Dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. E, mes kalbame apie šios direktyvos ketvirtąją peržiūrą. Joje yra kalbama apie kovos su nusikalstamumu ir terorizmo finansavimo organizavimą. Ir čia įvedame naują aspektą - mokesčių vengimas, e, mokestinis sukčiavimas. Labai dažnai šie du dalykai glaudžiai susiję. Ir aš sutinku su jumis, mes visi turime stengtis numatyti maksimalę judėjimo laisvę, e, priimdami šią direktyvą, kad kovojant su šiuo reiškiniu būtų suteikta kuo daugiau judėjimo laisvės. Bet e, supraskime, kad mokesčių vengimas e, nėra visuotinai paplitęs reiškinys. Mes priimdami direktyvą turime suvokti, kad žymiai daugiau žmonių e, turės vadovautis tą direktyvą, negu kad sukčiauja ir iš esmės bus per daug galbūt tos kontrolės žmonėms, kurių iš tiesų nereikėtų kontroliuoti. Ačiū ponui Martinė žodis. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju kitiems kolegoms. Aš turiu pripažinti, kad uh, šis pranešimas, į vienį pavadinimą pažiūrėjus, kelia šiokį tokį nerimą. Tiesą sakant, man tas pavadinimas visai nepatinka. Aš ponė Sargentinį labai pasitikiu, ji yra nusekli, sąžininga, niekas nebejoja tuo, kad ji kokybiškai dirbs ir aš esu tikras, kad šis pranešimas e, pasieks e, gerą rezultatą. Taip pat aš labai gerbiu poną Bill Newton Dunn Ar jau buvo pateiktas toks klausimas, koks procentas pinigų yra išplaunama per finansų sistemą? Ir kokia dalis tų pinigų yra naudojama terorizmui finansuoti? Gal 2 procentai, gal 1 procentas? Bet e, perskaičiu šį pranešimą tampa beveik visiškai aišku, kad e, tai, kas kelia nerimą Europos parlamentui, yra pirmiausia susiję su terorizmo finansavimu, o ne bendrai, su pinigų, ne bendrai pinigų plovimas. Man sudaro toks įspūdis. Bilai, jūs e, panaudojate terminą, kuris e, mane labai su, e, sujaudino. Jūs kalbate apie nelegalų pinigų plovimą. Tai tarsi reikštų, kad egzistuoja ir legalus pinigų plovimas, ne tik nelegalus. Ir gal 98 procentai pinigų yra plaunama teisėtai o ne nelegaliai. Kartais e, šis reiškinys yra išmintingų terminų finansinė inžinierija apibūdinimas. Pinigų plovimas yra tik tai e, valstybių išdų apiplėšimas, niekas kitas. Būtent tai yra mokesčių vengimas, tai yra išdų apiplėšimas. Ir pinigų plovimas bendrai turi kelti visiems rimtą susirūpinimą, bet atrodo, kad taip nėra. Atrodo, kad mums rūpi tik tai, kad nedidelė dalelytė tų išplautų pinigų yra panaudota terorizmui finansuoti. Būtent tai kelia susirūpinimą mums, man atrodo. Aišku, man fin, terorizmo finansavimas irgi rūpi ir būtų įdomu žinoti, kokia dalis pinigų tam tikslui yra panaudojama. Tačiau aš tikrai tikiuosi, kad mano išsakytos pastabos E, susilauks ponios Sargentinė ir pono Newton dan dėmesio. Norėčiau, kad jūs atkreiptumėte tai dėmesį. Pasinaudokim progą, rengdami šį pranešimą ir pasakykime, kad pinigų plovimas tampa, bent jau taip atrodo, finansų sistemos e, pamatinio pamatų tarsi. Ir pripažinkim, kad tai mums kelia labai rimtą susirūpinimą, lygiai taip pat kaip ir terorizmo finansavimas. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad mums kur kas didesnį susirūpinimą kelia didžiulės pinigų sumos, kurios yra išplaunamos. Kadangi, kaip žinia, tie pinigai e, išplaukia iš mokesčių vengimo. Prieš porą minučių mūsų draugas iš Čedo kalbėjo, kiek pinigų yra pavagiama Čede kokia dalis tų pinigų yra išplaunama ir paskui yra panaudojama terorizmui remti. Aš galėčiau pasakyti, kad terorizmui remti yra skirta tik nedidelė dalis, bet kalbėkim apie e, didesnius skaičius e, per kitą parlamento kadenciją ir kitoje galaksijoje gal apie tai kalbėsime. Šiandien aš noriu aiškiai pasakyti per šią diskusiją, kas man rūpi. Būtina, kad į tai jūs atsižvelgtumėt. Ponas Sargentini ir Bilas turbūt. E, E, supranta, apie ką aš kalbu. Jūs esat prikaupę daug patirties bendro darbo. Ir aš esu tikras, kaip visuomet, kad e, kaip visuomet čia galime kalbėti laisvai. Ir aš suprantu, kad ne visuomet mums pakanka laiko savo prioritetams išvardinti. Bet aš būtent tai norėjau šiandien tą pasakyti. Jau pats e, pavadinimas šio pranešimo man nepatinka. Ir tai, kad jūs akcentuojate terorizmo finansavimą taip ženkliai, taip smarkiai, man reiškia, kad daugelis žmonių susidarys įspūdis, kad mums labiau rūpi čia ne pinigų plovimas ir e, didelė išplaunamų pinigų suma. O taigi reiškia, kad mokesčiai vengia mokėti mokesčius. Ir e, Iš tų mokesčių turime apmokėti visą eilę įvairiausių dalykų. O atrodo, kad mums rūpi tik tai ta nedidelė dalis pinigų, kurie yra skiriami terorizmui finansuoti. Aš tikiuosi, kad mano draugai ir kolegos pagalvos apie tai ir pakeis šį pranešimą, jeigu tas pranešim, pakeitimas ir nedidelis atrodytų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, ponui Tobijas Makiai. Thank you, Madam Chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, ir mes norėtume pasidžiaugti pranešimo projektu. Jis e, didelė dalimi atitinka Europos komisijos pasiūlymo dvasę. Išskirčiau tik porą klausimų. Pirmiausia, skaidrumas. Be bejonės skaidrumo tema tampa vis labiau ir labiau svarbi. Ir jai Europos komisijos pasiūlymuose jau yra skirta daug dėmesio. Kalbėjome apie, pažiūrėjau, nusavybės identifikavimo reikšmę. Čia skaidrumas turi būti užtikrintas. Lygiai taip pat turime įvardinti e, naudingos vadinamosios nusavybės e, savininkų um, tapatybę. Pasiūlyme e, mes reikalaujame, kad būtų sukurti e, registrai, kuriuose būtų surašyta naudingos nuosavybės e, savininkų pavardės Bet tam mes čia labai daug dėmesio neskiriame, pasiūlyme didėją dalį dėmesio skiriame tam, kad būtų gauta tiksli informacija laiku ir ji turi būti pateikta kompetitingams institucijoms ir saistomoms e, e, organizacijoms. Pirmasis žingsnis turbūt būtų surinkti tą informaciją ir surašyti į mano vadinamosius registrus. Man tik neramu, kad čia per daug, pradės, per daug bus akcentuojamas registras, o ne informacijos surinkimas prie šaltinio. Tai tik reikš, kad e, mes sukūrėme tokią situaciją, kai bus per daug pasikliaujama registrais. Ir tada iškils daug problemų, nes neretai registruose informacija nebūna pati naujausia. Taigi savo pasiūlyme mes norėtume užtikrinti, kad ta informacija būtų gauta tiesiai iš šaltinio. E, kita vertus, mes e, dar neatmetame visiškai e, neoficialių registrų galimybės, bet turime suprasti, kad nebus lengva išvengti saistomoms agentūroms prievolės įvardinti, kas yra jų naudą gaunantys savininkai. Jos turės aiškiai tai, apie tai informuoti. Kitas dalykas - trečiosios šalis ir bendradarbiavimas su finansinės žvalgybos skyriais. Mes pasiūlyme įtraukėme nuostatų, kuriomis tokios finansų žvalgybos e, tarnybos būtų stiprinamas, jų bendradarbiavimas turi būti gerinamas. Mes palaikome glaudų ryšį su finansų žvalgybos e, tarnybomis visoje Europos Sąjungoje. Esame sukūrę tam tikrą uh, formą, kuris platformą, kuris sutelkia tokias tarnybas ir jų veiklą. Suprantame, kad stiprinti bendradarbiavimą viduje ES yra būtina. Bendradarbiavimą su e, kitomis finansų žvalgybos tarnybomis už ES ribų taip pat yra reikalingas, bet tam reikia sukurti reikalingus mechanizmus. Pirmiausia, mes turime sukurti bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo stiprinimo sistemas e, kad viso pasaulio finansų žvalgybos tarnybos galėtų palaikyti ryšį. Mes tokį pasiūlymą šimtų procentų remiame. Turime nepamiršti ES teisės aktų e, riboto pobūdžio ir mes suprantame, kad tarptautinio bendradarbiavimo požiūrį reikės greičiausiai naujų teisės aktų. Baigdamas norėčiau pakalbėti dar apie mokesčius. Mes e, pasiūlyme labai konkrečiai minime mokestinius nusikaltimus. Taigi mes labai aiškiai sakome, kad mokesčių vengimas ir jo rimtos rūšys būtų įtrauktos į pinigų plovimo nusikaltimo apibrėžimą. Mes e, suprantame, e, kaip e, daug persidengia mūsų atliekamas darbas, mūsų aptariami mechanizmai pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą ir poreikis vengti mokesčių, užkirsti kelią mokesčių vengimui. Suprantam, kad reikia pradėti bendresnę diskusiją, kaip kovoti su mokesčių vengimu. Manau, kad čia jau ir baigsiu. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. E, kiti komisijos atstovai ar norėtų pasisakyti šią temą? Ne? Tuomet vėl žodį suteikiu ponui Newton Dan užbaigti e, šią diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems e, pritariu visoms išsakytoms mintims, manau, kad e, vyksta, naud, vyks naudingas bendradarbiavimas ateinančiamis savaitėmis. Džiaugiuosi, kad panės Argentinė yra čia ir mums pagelbės. Ačiū, kad paskleidėte žinę, aš e, viską supratau. Teisingai. E, ponui Martinėsui noriu pasakyti, kad viską suprantu svarbiausias, didžiausias skandalas susijęs su asmenimis, kurie užsima pinigų plovimu. Tai nebūtinai yra e, terorizmo finansavimas. Mes tiesiog teikiame nuomonę dėl komisijos pateikto pasiūlymo, bet jūs esate visiškai teisus. Aš dirbu ir Krim komitete ir pateikiami skaičiai niekada nėra tikslus. E, pinigų plovimas bei e, sumos, išplaunamų pinigų sumos, taip pat e, lėšos prarandamos vengiant mokesčių, nemokant mokesčių yra milžiniškos e, ir tie skaičiai niekada nėra tikslus. Noriu padėkoti komiteto nariams, aš tuo ir baigsiu, nes trūksta laiko, bet galbūt dabar galėtumėte priminti, e, kokie terminai numatomi šio klausimo svarstymi. Pirmininkė, ačiū. Noriu priminti Jums, kad turime laiko iki rugsėjo ketvirtosios pakeitimams 18 valandos vakarą ir balsuosime rugsėjo 30-ąją. Dabar periname prie 14-ojo darbo tvarkės punkto. E, Jungtinių tautų klimato kaitos e, konvencijos e, konvenciją pasirašiusių šalių konferencija. Noriu pasakyti, kad e, laiko liekas, lieka vis mažiau, mūsų dar laukia e, kiti klausimai, todėl prašyčiau visų kalbėsiančių neviršyti trijų minučių. Šiais metais Varšuvoje įvyks klimato kaitai skirta konferencija. Ji vyks lapkričio 11-22 dienomis. E, jos svarbiausias tikslas pasirengti dėryboms naujai sutarčiai post Kyoto, kuri turėtų, kuri turėtų būti parengta 2015 ir įsigalioti 2020-aisiais. E, šioje konferencijoje bus e, paskalta deklaracija, taip pat rezoliucija Kaip nuspręsta Liepos mėnesį, sekretoriatas parengė e, siūlymus dėl teksto, kuriuos galime keisti ir pakeitimus reikia įteikti iki e, rugsėjo 30-osios. Jūs, sulauk, jūs gavote pasiūlymą dėl e, Envi rezoliucijos teksto ir e, ten išdėstytos svarbiausios idėjos E, atkreipti dėmesį į pastangas e, kovoti su šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, kiekio mažinti ir tos atkreipiamas dėmesys į tai, kad tas pastangas reikia suintensyvinti. Akcentuojama bendra kolektyvinė vyriausybių atsakomybė pasiekti tikslo sumažinti klimato atšilimą dviem laipsniais. Ir Taip pat akcentuojama būtinybė nedelsiant susitarti dėl pagrindinių principų kuriais remiantis būt, bus, e, pas, bus pasiskirsita užduotimis. Taip pat yra e, pateikta kitų konkretesnių pastabų sekretoriato parengtame rašte. Žodis jums, ponė Fiona Hall, prašė žodžių ir iškart jį ir suteikiu. Kaip jau sakiau, nekalbėkite ilgiau nei tris minutės. Pone pirmininkė, norėčiau kai ką pasitikslinti. Aš gal neteisingai supratau, bet man, aš galvau, kad mes svarstysime devę atsaką į 2013 e, energijos ir klimato e, e, doku, pamatinį dokumentą, kurį rengia komisija. Šį rytą mūsų rytinėme posėdėje aš visus informavau, kad ponas Dėva negalėjo e, atvykti į posėdį, iškilo nenumatytų kliūčių paskutinę minutę. Ir todėl e, darbo tvarkės, darbo tvarkė koreguojama. Mes turėjome svarstyti Varšuvos konferenciją lapkričio mėnesį kadangi konferencija vyks lapkričio mėnesį, mes iki spalio mėnesio turime patvirtinti atitinkamą dokumentą. Būtent apie tai aš pranešiau šį rytą. Ir dėje, posėdėje nėra pono Dievas ir ponios Krietų, ir todėl darbo tvarkė šiek tiek pakeista. Ir todėl mes kalbame apie Varšuvoje lapkričio 11-22 dienomis vyksiančią konferenciją, kurioje bus parengtas susitarimas įsigaliosintis po Kijoto. Ačiū. Atsiprašau dėl to, kad nebuvau, kuomet jūs tą informaciją sutikite šį rytą. Bet kokiu atveju aš norėčiau išsakyti tuos pačius pastebėjimus. Visų pirma, turime dar kartą suvokti, kad klimato kaita daro daug didesnį žalą, daug didesnį poveikį besivystančiams valstybėms, neišsivyšiusiams valstybėms. Uh, Ir mes tarsi imame ignoruoti šį klausimą, nes kai kas mano, kad klimato kaita nevyksta, dabar akcentuojame ekonominę krizę, tačiau e, klimato kaita niekur neišnyko ir todėl to ji viską keičia 21 amžiuje. Ir mūsų politika šiuo klausimu ir apspręs mūsų poziciją, mūsų uh, E, dėrybinę poziciją e, dėrybose dėl klimato kaitos dokumentų. Pažvelkime į Afrikos regionus, e, kur tiesiog keičiasi, nyksta, keičiasi gamta dėl, dėl tam tikrų aspektų. Žmonės ima kariauti vieni su kitais, o Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenino kai kurie regionai susiduria su išnykimo grėsme, nes kai, kai kurios salos tiesiog pas, gali paskesti. Ir kalbant apie tai, ko tikėtis Varšuvoje, uh, ko Europos parlamentas turėtų siekti. Mes turime akcentuoti parlamento siekius, mes turime e, siekti plataus užmojo tikslų, e, kalbant apie šiltnamą efektą sukeliančių dujų ma, e, išmetalų mažinimą po 2014. -ųjų. Jeigu mes nebūsime pakankamai e, reiklus, jei nesieksime tokių tikslų, negalėsime e, ir, ir kitų paskatinti, priversti siekti tų tikslų. Todėl turime kalbėti apie tai, ko imsimės po 2015 ir nepamiršti e, tvario, tvarios e, energi, energetikos šaltinių užtikrinimo tikslo. Jeigu mes nieko nesimsime, negalime tikėtis, kad žmonės savarankiškai imtųsi kokiu nors iniciatyvų šioje srityje. Ačiū. Niekas daugiau pasisakyti nenori, todėl suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui, ponui Laršui Milleriui. Ačiū, Larš Miller iš klimato generalinio direktorato. Visiškai sutinku su tuo, ką pasakė parlamentarė ką tik. COP konferencijoje daug besivystančių valstybių teigia, kad klimato finansavimas vaidins svarbiausią vaidmenį ir mes jau seniai pripažįstame, kad norint pasiekti saugaus klimato keitimo, keitimosi mažiau nei 2 laipsniai atšilimo, turim, turime kur kas daugiau nuveikti per pastarosius metus, per ateinančius metus ir mes bandome pasiekti 100 milijardų eurų klimato finansavimo iš įvairių šaltinių iki 20 metų. Tai yra susijęs su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu, išmetimo mažinimu ir taip pat didesniu atsparumu ir klimato prasme palankesnio vystimosi įvairiose valstybėse. Uh, turime pasirūpinti, kad ES biudžetas mm, būtų dosnesnis šioje srityje ir esame dėkingi, kad parlamentas ir valstybės narės susitarė, kad bent 20 procentų iš kitos finansinės programos iki 20 metų 20 procentų bus susijęs su klimatu per visas politikos rytis ir tai yra susiję ir su ODI fondais. Taigi dėkoju už pastabas. Ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra numatytas iki rugsėjo 24 dienos, 12 valandos dienos. Dabar perėsime prie 15 darbo tvarkės punkto sutarties dėl viešųjų pirkimų pakeitimas. Pranešėjas šios nuomonės referentas yra Filipas Kačmarikas. Ka ir iškart jam ir suteikiu žodį, kad jis galėtų pristatyti savo nuomonę. Norėčiau priminti, kad irgi pasisakymui e, skiria mane daugiau nei 3 minutės. Ačiū, pirmininkė. Viešų pirkimų sutarties pakeitimo pagrindinis tikslas yra išplėsti narystę tam, kad daugiau šalių galėtų dalyvauti. Kol kas to šalis, kurios pasirašė ir įgyvendino šį susitarimą, yra gerai išsivyšiusios ekonominės valstybės ir buvo numatytos papildomos paskatos šioje peržiūrėtoje versijoje tam, kad besivystančios valstybės irgi pradėtų dalyvauti. Ir šios paskatos numato tam tikro lankstumo, tam tikrus perinamosius laikotarpius. Na ir tarptų paskatų yra numatyta ir galimybė apsaugoti rinką besivystančiose valstybėse, apsaugoti rinką nuo tam tikrų kaštų, kurie atsiranda dalyvaujant, perž... E, pasirašant, dalyvaujant pers... peržiūrėtose sutartyse. Mano manimu, ilgesnis laikotarpis numatytas sutartie yra parankus besivystančioms valstybėms. Taigi, tokiu būdu tos sutartys būtų skaidresnės ir ta potenciali rizika būtų subalansuota geriau, užtikrinant aukštesnę kokybę ir geresnį skaidrumą grįžtant prie diskusijų apie Čadą, mes puikiai suprantame, kad e, labai svarbu, kad vyriausybinių viešų pirkimų procedūros būtų ko galima skaidresnės. Kad tie pinigai tikrai atneštų naudos valstybėms. Taigi norėčiau išsakyti pritarimą ir tikiuosi, kad ši peržiūra atgaivins procedūras ir tokiu būdu narystė išsiplės. Vis daugiau valstybių prisijungs prie šio susitarimo. Dėkoju. Ponės Argentinį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Žaliųjų frakcijos analizė, peržiūrint šį klausimą dėl viešųjų pirkimų, yra štai kokia. Mes manome, kad besivystančios valstybės tikrai turėtų būti suinteresuotos kol kas. Jos nėra suinteresuotos netgi tokios centrinės Amerikos valstybės kol kas susidomėjimo tą sutartimį nerodo. Ar tai šį beitą turėtų pasakyti komisijai? Taigi panašu, kad nėra pakankamai geros sąlygos toms valstybėms prisijungti prie sutarties. Taigi turėtumėme pasakyti, kad šis peržiūrėta sutartis nenumato pakankamų galimybių toms šalims, jų įmonėms skatinti vystimasi ir prisijungti prie to sutarties. Taigi žaliųjų frakcija turi labai daug abejonių dėl šiame kompromise numatytų galimybių ponas Bermanas. Rikardo Kotres Lastra vardu norėčiau perskaityti jo tekstą, jis yra šelnis e, pranešėjas. Dešimt metų prireikė, kad būtų susidėrėta dėl šios sutarties, tai jie yra labai svarbi besiveistančioms valstybėms. Tai kalba ne, apie, ne vien tik apie besiveistančias valstybės, naujose nuostatose numatyta, kad tie, kurie nori prisijungti prie viešų pirkimų sutarties, ypatingai numatant e, phase-in laikotarpį, kas yra ypatingai paranku toms besivystančiams šalims, kurios nori prisidurti sutarties, turi numatyti daugiau skaidrumo, mažinant korupciją. Korupcija yra didžiulė kliūtis kovojant su skurdu. Peržiūrėtose taisyklėse yra daromos nuorodos į techninės specifikacijas, atsižvelgiant į ES direktyvas dėl viešųjų pirkimų, pagal kurias privaloma atsižvelgti į aplinkos sauginius reikalavimus techninėse specifikacijose. Mūsų frakcija mano, kad šalia aplinkos sauginių reikalavimų ir socialiniai reikalavimai turėtų būti numatyti tam, kad tos prekės, kurios yra importuojamos, būtų gaminamos laikantis sąžiningumo sąlygų. Tikimės, kad į tai bus atsižvelgta, kalbant apie šios sutarties projekto įgyvendinimą ir peržiūrą. Dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas Europos komisijos atstoviai. Liana Arianov yra šiuo atveju atsakinga už šį klausimą. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komiteto nariams ir pranešėjui už labai pozityvų padrasinimą peržiūrint šią viešų pirkimų sutartį. Komisija tiesiog norėčių, norėtų pasakyti, kad besivystančioms valstybėms ši nauja sutartis, šios naujos taisyklės yra numatytos tokiu būdu, kad naujos besivystančios valstybės galėtų veiksmingiau prisijungti prie sutarties, nes ankstesnės taisyklės buvo laikomos ne kaip ir svarbios, tačiau uh, nebuvo pakankamai įrodymų, kad jos buvo pakankamai veiksmingos, pritraukiant besivystančias valstybės. Taigi tikimasi, kad su įgyvenus naujas taisyklės daugiau dėmesio bus skiriama naujų šalių prisijungimui ir tokiu būdu bus užtikrinama daugiau lankstumo, ką akcentavo ir pranešėjas. Valstybėms narėms tai yra, atsiprašau, besistančiams valstybėms tai yra aktualu, kalbant apie rinkos apsaugą. Dar prieš įsto, prisijungiant prie sutarties, mes tikimės, kad um, bus numatytos tam palankios sąlygos. Dėkoju. Ačiū. Ponas Kačmalikas dabar apibendrins dyskusijas. Ja zgadzam się z tą opinią Grupy Zielonych. Ačiū. Aš e, sutinku su žaliųjų nuomonė. Taip, apie tai yra kalbama ir besivystančiose šalise pasikeitus sutarčiai neatsiras naujų nuostatų, kurios leistų e, toms valstybėms lengviau patekti į įsivyšusių šalių rinkas. Bet jau pačioje sutartyje yra tokių elementų, kurie yra patrauklus, nes kai kurios narėmis tapo kai kurios valstybės, kaip, tokios kaip Armenija, kurios nėra labai patrauklios. E, be to, Tarp stebėtojų yra daug besivystančių šalių, tokių kaip Kolumbija, Šrilanka ar Malazija. Taigi geografinė padėtis šiek tiek keičiasi, tačiau praktiškai pamatysime patys, ar tų paskatų pakako ar ne. Ir kiekviena valstybė pati turės pasverti, ar e, joms verta dalyvauti tose projektuose ar ne. Priversti nei vienos šalies negalime, netoks mūsų tikslas. Tačiau atrodo, kad bandome ištiesti pagalbos ranką. Ir man atrodo, kad tai atneša naudos. Sutinku, kad e, ilgalaikėje perspektyvoje bus naudinga nustatyti tam tikrus standartus, užtikrinti skaidrumą. Kaip ponas Bermanas sakė, turime numatyti priemonės kovoti su korupcija. Jeigu atsižvelgsime į įvairius argumentus už ir prieš, galėsime apibendrinti, kad verta pritarti. Merci beaucoup. Labai ačiū. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra rūpiučio 29 valanda, 17, diena 17 valanda. Dabar periname prie darbo tvarkės 16 klausimą. Labai svarbus klausimas - humanitarinė padėtis Sirijoje ir Centrinėje Afrikos Respublikoje. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti su dideliu malonumu uh, pona Jean-Louis de Brouwer, kuris atstovauja ECO generalinį direktoratą. Labiau negu bet kada pasaulis dabar nukreipė savo žvilgsnį į Siriją, nes panašu, kad atsiranda vis daugiau įrodymų, kad buvo panaudoti panaudotas cheminis ginklas netoli Damasko. Turbūt visi matėte tuos siaubą keliančius siaubą keliančias nuotraukas, pirmiausia, e, dujomis nunuodytų vaikų, uh, nuotraukas, todėl turbūt net nebereikia kalbėti, kiek smarkiai e, mes, kiek dramatiškai mes vertiname padėtį Sirijoje, kalbant apie humanitarnę pagalbą. Maždaug 7 milijonams žmonių reikia humanitarnės pagalbos. 4 milijonai maždaug yra išvaryti iš namų Sirijos viduje. 2 milijonai tapo pabėgėliais kaiminėse valstybėse. Mūsų e, Debrover netrukus pristatys tikslę, tiksliau, kaip kokia padėtis susidarė Sirijoje. E, kiekvienas e, iš mūsų turbūt dabar stebime, kas vyksta Sirijoje ir artimuosiuose rytuose, bet nepamirškime, kad lieka tokių pamirštų krizių, pavyzdžiui, Centrinės Afrikos Respublikos krizių. Humanitarnė pagalba ten yra lygiai tiek pat reikalinga kaip ir kitur. Maž, nemažiau kaip 206 tūkstančiai žmonių yra e, toje valstybėje išvaryti iš namų. 55 tūkstančiai žmonių e, iš Centrinės Afrikos Respublikos ieško prieglopščio kaiminėse valstybėse. Komisijos narė Georgieva apsilankė praėjusį mėnesį Centrinės Afrikos Respublikoje kartu su ją lankėsi ir Valerijai Eimios, kuri yra jungtinių tautų e, sekretorius pavaduotojas. Kartu įvertino humanitarnės pagalbos poreikį. Ir dabar e, ponas Debrover paaiškins mums, e, kokia yra padėtis Centrinė Afrikos Respublika ir kokie yra jos poreikiai. Taigi, ponė Žan-Louis Debrover, dėkoju Jums asmeniškai, kad atvykote čia ir suteikiu žodį iš karto. Ačiū. Merci beaucoup, euh, Madame la, la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės aš manau, kad tai, kaip jūs pristatėte diskusiją šiandien po pietų vykstančią, e, būtent ir atspindi, tiksliai atspindi e, humanitarnės e, pagalbos būklę pasaulyje bendrai. Jūs prašėte, kad aš pirmiausia pakalbėčiau apie E, humanitarnė krizė, kuri turbūt yra dabar didžiausia pasaulyje, tai yra Sirijoje. E, turiu galvoje e, aukų skaičių, kentėjimo, kančių mastą ir reikalingų mobilizuoti pajėgų skaičius. Kita vertus, mes turime kalbėti apie itin aštrę humanitarnę krizę, apie kurią kalbėjo ponė Georgieva grįžus iš Centrinės Afrikos Respublikos. E, jūs be to savo žaginėje kalboje, ponė pirmininkė, taip pat teikite skaičius. E, turime suprasti, kad Centrinės Afrikos e, Respublikos gyventojams, visiems 4 milijonams 600 tūkstančių reikia humanitarnės pagalbos. Centrinės Afrikos Respublika kovo mėnesį, vasario mėnesį šiais metais susidūrė su rimta krize ir matome, kokie padariniai e, išlieka iki šiandien, bet niekas iš esmės apie tai nekalba. Tarp Sirijos ir Centrinės Afrikos Respublikos aš manau tam tikrą iškreipto e, problemos suvokimą. Vieni kalba apie tam tikrą pamirštą krizę. Aš e, žinau, kad e, tokią savoką naudoja humanitarnės pagalbos specialistai Ir aš tą savoką e, taip pat e, e, vartoju pradėjęs dirbti EHO generalinėme direktorate. Bet tuo pat metu turime suprasti, kad tas terminas pamiršta krizė yra ypatingas, nes žmonės ten kenčia ir toliau. Žiniasklaida skiria dėmesį, bet ar politikai skiria pakankamai dėmesio, atrodo ne. Ir kai kalbame apie humanitarnę pagalbą, neretai e, sakome, kad ji turi būti nukreipta kitiems, o iš tiesų ji turėtų būti skirta tiems, kas kenčia. Taigi, kalbėdami apie, Siriją, apie padėtį Sirijoje, ir e, ponė pirmininkė, jūs labai e, gerai e, pristatėte šiandienos įžangą, šiandien ji pritraukia visų dėmesį, visi žiūrime į ekranus E, ar bus išpolių, ar nebus išpolių, jeigu bus išpolių, kokiu padariniu tai turės humanitariniai padėčiai, ar padėtis tas dar sudėtingesnė negu yra šiandien ir apie tai e, mes netrukus pakalbėsime, bet taip pat suprantame, kokia yra bendra globali padėtis toje valstybėje. Aš turėjau galimybės praeitą kartą su, sutikęs su jumis pateikti tam tikrų skaičių, ponė pirmininkė, e, ir tada jau padėtis buvo E, gana bloga, o dabar šią minutę maždaug 7 milijonai žmonių e, gyvena besitikėdami humanitarnės pagalbos Sirijos viduje. Patikimiausia statistika, e, kurią surinko kai kurie aktyvūs mūsų partneriai Sirijoje, sako, kad maždaug 5 milijonai žmonių yra išvaryti iš namų Sirijos viduje po to, kai e, prasidėjo kariniai veiksmai ir e, išplito e, mūšiai tarp kariuomenės pajėgų opozicijai. Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas Liepos 25 dieną paskelbė, kad žuvusiųjų skaičius dėl konflikto viršijo jau 100 tūkstančių. Ir e, dabar jau žinome, kad apie 2 milijonai žmonių ieško prieglopščio kaimininėse valstybėse. E, didelė dalis jų išvažiavo į Libaną. Prieš kelis mėnesius e, mes su jumis kalbėjome apie pabėgėlių padėtį tame regione ir dėja padėtis ir tada padarytos išvados dabar tik tai dar labiau prastėja ir humanitarinė krizė pradeda formuotis Libane taip pat. E, aš norėčiau priminti išvadas, e, kas bus, jeigu bus dar daugiau išpolių. Humanitarinė pagalba turės būti dar labiau skiriama tada Libanui, jeigu išpoliai vyks Libane. Nes e, žmonės gyvenantis aplink Damaską pirmiausia trauksis į Libaną ir Libanui turėsim padėti. Uh sakome, kad e, yra daug Turkijoje, Irake, Jordanijoje pabėgėlių iš e, Sirijos nuo rūpiučio mėnesio kurdų bendruomenė e, Irake padidėjo labai smarkiai. Ar sienos yra kontroliuojamos? Taip, jos yra kontroliuojamos. Negalim sakyti, ar jos uždarytos ar atviros, bet jos yra kontroliuojamas Jordanas, Irakas, Jordanija, Irakas, Turkija e, skirtingai tačiau kontroliuoja sienas ir e, matydami, matome, kokių problemų sukaria tie srautai žmonių iš Sirijos užpulsantis tas valstybės. E, kokia gyventojų grupė važiuoja į tas valstybės. E, šį klausimą turėtume atsakyti. Mes turime remti e, juos visus ir pirmiausia reikia padėti toms valstybėms kontroliuoti sienas ir pasistengti e, nes taikyti tam tikrų selektyvių kriterijų, kaip kartais atrodo. Kai sakome, kad prie Irako sienos galime prileisti sirus, bet ne kurdus, arba kai kalbam apie palestiniečius, sakome, kad jie turėtų būti traktuojami kitaip prie Jordano sienos. Mes turėtume e, nepamiršti niekuomet e, palestiniečių padėties Sirijoje. Žinote, kad jų padėtis yra ypatinga, esate apie tai daug kartų girdėję. E, jau jūsų komitete nekarta buvo Junktinių tautų pabėgėlių organizacijos atstovų. Uh, Jūs e, žinote, kad apie 5 milijonai palestiniečių Libijoje dabar gyvena, 45 e, tūkstančiams reikia humanitarnės pagalbos. 240 tūkstančių iš jų yra perkelti, buvo perkelti iš Libijos į Siriją. Su jūsų komitetu neseniai kalbėdama sakiau, kad tų palestiniečių problema yra ta, kad kai jie įsikūrė Libijoje, Jie visi, pat, ar Sirijoje, jie neretai patenka į kariaujančias zonas. Taigi, kaip dabar mes galime reaguoti? Pirmiausia, finansinė pagalba. Aš jau kalbėjau apie tai, galiu jau pakartoti skaičius sakytus. Humanitarnės pagalbos ir piliečių apsaugos generalinis direktoratas iki šiol e, vienas pats skyrė E, apie milijardą eurų e, kriziai Sirijoje ir kaiminėse valstybėse. Iš jų maždaug 47-48 e, procentai atiteko Sirijoje, o likusi dalis kaimininėms šalims. Bandome pasverti e, surinktą informaciją, kaip paskirstyti lėšas kitoms E, operacijoms. Mes suprantame, kad reikės maždaug 4 papildomų milijonų iš Europos komisijos. Europos komisija tai prižadėjo dar prieš vasaros atostogas. E, Pone pirmininkė, žinau, kad aš esu parlamento komitete ir čia mes, jums turbūt rūpi, e, kokios įtakos tai valstybei turės biudžetinė krizė. Mes jau esame pasiekę viršutinę ribą. Aš nenorėdamas jums meluoti, galiu kalbėti apie 250 milijonų papildomų lėšų humanitarniai pagalbai. E, mano kolegos, kai kurie jų yra šioje salėje, daro viską, ką gali, kad atrinktų gerus projektus. Mes tikimės, kad tuos 250 milijonų sugebėsime paskirstyti pagal sutartis iki spalio mėnesio arba iki spalio pabaigos. 200, e, daugiau negu 200 milijonų bus skirta pasirengimui žiemai, e, kad pabėgėliai ir žmonės išvaryti iš namų būtų pasirengę žiemai, e, kuri artėja. Mes negalime tų veiksmų atidėti. Paprasčiausia filosofija. Tai yra būtina daryti. Aš nenoriu e, leistis į kažkokį tuščią kalbėjimą, bet mes pirmiausia turim daryti tai, kas yra būtina. Sirijos ar Palestino pabėgėliai Libane, Centrinės Afrikos Respublikos žmonės, tuoj aptarsiu. E, ir tie žmonės e, atsidūrę Libane negali e, naudotis mm, jokiomis padariomis gyvenimo sąlygomis. Tas pats yra ir Centrinė Afrikos Respublika, pažiūrėkime, kas vyko Darfūre, labai panaši padėtis. E, visi, viso, visi šie regionai, visos šios valstybės yra mūsų humanitarnės pagalbos prioritetai. Taigi mes pradėjome milžinišką koordinavimo darbą su jungtinių tautų agentūromis, su kitais donorais ir mūsų partneriais dirbame. Ir Europos Sąjunga yra numačiusi E, suorganizuoti daug konferencijų, jau Liepos mėnesį čia Briuselėje viena įvyko, rugsėjo 16 įvyks Stoholme kita tokia konferencija. Pane Georgieva susitiks su Jordanijos delegacija ir ten bus pirmiausia kalbama apie humanitarnę pagalbą. E, turime kalbėti apie galimybę gauti, prieiti prie tos humanitarnės pagalbos ir taip pat apie žmogaus teisų užtikrinimą. Jungtinės tautose e, rugsėjo mėnesį įvyks panašus renginys suprantame, kad šiandien e, dedamos pastangos atsispindi statistikoje. E, pateiksiu šiek tiek skaičių. Jūs e, žinote, kad jungtinės tautos ir humanitarnės pagalbos, ir humanitarnės pagalbos agentūra koordinuoja e, tokį E, finansavimo paskirstimą ir yra sakoma, kad dabar 37 procentai reikalingos humanitarnės pagalbos yra suteikta. Centrinės Afrikos Respublika. Centrinės Afrikos Respublika, ponė pirmininkė, jūs jau sakėte, kad ten e, kalbame apie pamirštą krizę. Ta šalis e, yra susiduria su rimtais sunkumais susidarė visiškas galios nebuvimas, stabilumo trūksta. Mes e, žinome, kad ta valstybė ir jos gyventojai dabar gyvena praktiškai neįmanomomis sąlygomis. Ir e, tarptautinė bendruomenė jau e, yra pasirašusi sutartį dėl finansinės pagalbos mobilizavimą. Ir aš tikiuosi, kad uh, Šiandienos jūsų diskusija galbūt netgi prie to pridės. Pone Georgijeva e, su jungtinių tautų sekretorius pavaduotoja lankėsi toje valstybėje ir bandė surinkti reikalingą informaciją, taip pat bandė e, didinti bendrą visuomenės ir pratomės bendruomenės samoningumą apie tai, kokia sudėtinga yra padėtis toje valstybėje. Aš norėčiau išskirti saugumo problemą, gyventojų saugumo klausimą. Mes matėme, kad buvo bandoma nuginkluoti e, kovinės grupės, ginkluotasias grupės, e, opozicijos e, judėjimai egzistuoja, tačiau yra labai daug humanitarnės pagalbos organizacijų, kurios stengiasi prisidėti prie tokių grupuočių kaip CDK e, žlugimo. E, humanitarnės pagalbos teikėjai pirmiausia rūpinasi vietos gyventojų saugumu, o dabar vietos gyventojams iškyla nepaprastai daug pavojų. Kenčia absoliučiai visos visuomenės grupės. Ūkininkai negali dirbti laukose, kalvijų augintojai nuolat netenka savo galvijų, jie yra nuolat vagiami, smulkus e, prekybininkai taip pat e, e, nuolat netenka savo turto, nes jų turimas prekes yra išvagiamos. Ir darbuotojai tiesiog turi ieškoti galimybės uh, rasti duonos, užsidirbti duonos kažkur tai. Šiandien mes kalbame apie bazinę pagalbą, mes turime Centrinę Afrikos Respubliką atgaivinti. Sakome, kad paprasčiausiai reikia vietos ekonomikai skirti grinųjų pinigų, padaryti grinųjų pinigų injekciją. Bet tai sukelia e, naujos rizikos, kad tie pinigai bus vagiami, kad e, atsiras naujų plėšikavimo atvejų. Praktiškai E, visiems sektoriams yra teikiama tradicinė humanitarnė pagalba, ji jiems yra reikalinga. Aš jau kalbėjau apie e, mytybos sektorių, maisto produktų tiekimą. Ir ne tik e, tas sektorius kenčia. Ekonominis saugumas reiškia, kad žmonės turi gauti ne tik dabar neprieinamus maisto produktus, bet taip pat e, jie turi turėti galimybę dirbti ar gyventi įprastą gyvenimą. Kitas dalykas - sveikatos klausimai. Malerijos epidemijos nuolat kartojasi, šiemet atrodo ta epidemija yra sunkesnė negu kitais metais, e, nors ir buvo nusiusta pakankamai daug medikamentų e, E, tačiau atrodo, kad tie medikamentai nebuvo panaudoti taip, kaip reikėjo, dalis jų buvo pavokta. E, medicinos punktai negalėjo dirbti taip, kaip reikėtų. Iš namų išvaryti žmonės, kurių yra 270 tūkstančių, maždaug ponė pirmininkė taip jos kalbėjo, e, ieško prieglopšio, o tai padaryti jiems dabar yra labai sunku, nes nėra elementariausių sąlygų, kaip aš ką tik kalbėjau. E, savo humanitarnę pagalbą mes tengiamės gerinti, bet jūs matote, kokie yra skaičiai. Centrinėje Afrikos Respublikoje EHO generalinis direktoratas 2012 metais išleido 8 milijonus eurų. Šiuo metu skiriame 20 milijonų. Neaišku, kiek bus iki metų galo, bet jau dabar yra skirta 20 milijonų bet kaip girdėjote, e, vietoje susidurėme su sunkumais mobilizuojant humanitarnę pagalbą. Aš žinau, e, kad čia yra e, specialistų humanitarnės pagalbos iš komisijos šioje salėje, jie galbūt galėtų pateikti tikslesius skaičius, bet galiu pasakyti, kad dėl dabar susidarsius politinės padėtis ties ta humanitarnė pagalba negali būti deramai paskirsta. Taigi mūsų pagrindinė problema yra užtikrinti, kad uh, E, ta krizė nebebūtų humanitarnė krizė. E, tarptautinė bendruomenė turi atsibusti ir pradėti veikti. E, prezidentas Olandas, Prancūzijos administracija jau pradėjo mobilizuotis. Išskirti galėčiau jungtinių tautų generalinį sekretorių ir ypač jos pavaduotoją ponę Amos, kurie yra pasiryžę tiek pat kaip ir ponė Georgieva sutelkti donorų lėšas Centriniai Afrikos Respublikai padėti. Mes organizuojame šiuo požiūriu posėdį Junktinių tautų generalinė asamblėje kovo mėnesį. Donorų konferencija e, šiais metais dar turės įvykti, tačiau pagrindinė problema šiandien išlieka ir kuri šiek tiek nukrypsta nuo humanitarnės pagalbos, tai yra e, valstybės politinis stabilumas ir saugumas. Dėja, ponė pirmininkė, aš kalbėjau ilgiau negu ketinau kalbėti, bet aš žinau, kad jūsų laukia balsavimas šiandien, bet e, aš esu pasirengęs jūs akyti jūsų klausimus, jeigu tokių turite. Merci beaucoup, monsieur de Brouwer. Je donne maintenant la parole à madame de Kaiser. Ačiū, ponė de Brouwer. Dabar žodis poniai de Kaiser. Ačiū, ponė de Brouwer. Taip pat dėkoju už tai, kad aptarėte abi šias temas. Iš tiesų, kalbant apie Centrinę Afrikos Respubliką, tai ten tęsiasi užmiršta nesibaigianti krizė. Norėčiau dabar nedelsint grįžti prie pirmojo jūsų pristatyto klausimo. Jūs puikiai mm, pristatėte e, su Sirija besiribojančių valstybių padėtį. Ir kad ir kokia būtų nuomonė, mūsų nuomonė šiuo klausimu, atrodo, kad intervencija toje šalyje tampa neišvengiamų dalykų, nes didžiosios pasaulio galybės, e, e, o ne jungtinės tautos e, priima sprendimą šiuo klausimu ir dėja nematau galimybių pasipriešinti šiems įvykiams ir tikrai dėl to apgailestauju, nes kalbant apie humanitarinę katastrofą, ten besitėsiančią humanitarinę katastrofą. Jos pobūdis yra mm, apgailėtinas, smerktinas, yra duomenų, kad panaudotas cheminis ginklas, tačiau aš nemanau, kad išsikišimas intervencija būtent dabar kažką padėtų pakeisti, kad, galėtų, kad padėtų pagerinti humanitarinę padėtį. Ir aš baiminosi paties blogiausio. E, ypač padė... dėl padėties Libane. Kaip manote, kas vyks, kokie parengėmėjai darbai vykdomi, koks yra planas humanitarinėje srityje. Man įdomu, ką mano valstybės narės. Pabandykite save įsivaizduoti pono Olando arba pono Obamos vietoje. Atrodo, kad aišku, kad tai bus daroma, tačiau mes lekiame tiesiai e, galvą į sieną trenksimės. Ką tai duos? Pone Sargentini, žodis jums. Pone pirmininkė, noriu paklausti štai ko. Ar pone Georgijeva rengėsi e, neišvengiamybei e, išpuoliui prieš Siriją, atakai Sirijoje. E, jau tas klausimas buvo iškeltas. Ponas Berman, aš pritariu Jums, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas, turime renktis e, išpoliui prieš Siriją. E, bet noriu paklausti štai ko. Valstybių narių pasirengimą e, teikti mm, pagalbą eko e, pagalbos teikimo biurui, e, kad būtų suteikta ponios Georgievos pažadėta pagalba mūsų komitete mes apie tai kalbame ir noriu paklausti, ar numatomų įnašų dydis e, bus pakankamas ir ar yra skirtumas. Ar skiriasi Sirijos poreikiai ir Centrinės Afrikos Respublikos poreikiai? Ponas Mičel, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Apgalėstauju, kad neturėjau galimybės dalyvauti viso uh, pristatymo metu. Panašų klausimą uždaviau ir komisijos nariai per bendrą AFET ir DEVE komitetų posėdį. Prieš pusantro mėnesio beveik, kalbant apie taikos e, užtikrinimą, taikos įgyvendinimo pastangas, o ne apie taikos palaikymą. Ar eko direktoratas arba komisijos narė Georgijeva, kiti komisijos nariai išsakė, yra išsakę nuomonę šiuo klausimu. Jeigu būtų nuspręsta vykdyti karinę intervenciją Sirijoje, kokiu mandatu bus remiamas. Man nepatinka tas terminas e, išpolis. Ar tai turėtų būti Sankt Peterburgo tipo užduotis, tai yra e, ta intervencija įgyvendinama tam, kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą, ar apie tai pamastyta, ar mes kitą vertus tiesiog e, mm, sekame Prancūzijos, Didžiosios Britanijos paskui jas sekame ir paskutinės valstijas ir žiūrėsime, kas vyks. Ar yra poreikis? E, ar yra tokios e, jėgos poreikis tam, kad būtų galima teikti paskui humanitarinę pagalbą? Noriu padėkoti komiteto nariams už užduotus klausimus. E, aš E, norėjau grįžti prie šių klausimų, prie šių aspektų savo pasakymo gale, bet nespėjau. Iš tikrųjų, mes e, rengiamės ir e, iš tikrųjų mes kalbame apie kelių dienų klausimą to galimo įvykio ir mūsų svarbiausi partneriai rengėsi, kaupė pagalbą, humanitarinę pagalbą, apčiuopiamą prie sienos, e, Sirijos Libano sienos bei Libano e, viduje, nes mūsų vertinimais asmenys, kurie mm, trauksis iš savo gyvenamų vietų smūgio atveju, mes kalbame ne apie okupaciją po to seksančią bet tikėtina, kad daugelis e, bandys patekti į Libaną. Ir šiuo klausimu, šio klausimo aptarimui numatytas posėdis e, rytoj. Ir kalbant apie vystamąją pagalbą, mes kalbėsime apie m, civilinę apsaugą, svarstysime, kokią pagalbą galime, galėsime teikti vietoje. E, E, kuomet teks, e, susi, kuomet teks e, spręsti tos būsimos atakos, vykstančios atakos pasiekmes ir rezultatus. Kitas tiesiogiai susijęs klausimas – savo pasisakymę apie tai, to galbūt neakcentavau, bet e, iš tikrųjų Sirija iškyla prygos problema. Ir aišku, smūgio atveju e, tas, ta prieiga bus dar sudėtingesnė, bus dar sunkiau pasiekti kai kurias teritorijas, administracinių požiūrių taip pat. Ir e, dar vienas dalykas, tarptautinės humanitarinės teisės užtikrinimas, nes ta tarptautinė humanitarnė teisė pažeidinėjama abiejų kovojančių pusių. Todėl mes bandome parengti rezoliuciją, kad jai pritartų taryba bei Junktinių tautų saugumo taryba dėl prieigos tam, kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą. Mums būtina užtikrinti kad pagalba gautų tie, kuriems jos reikia ir kad ji būtų e, prieinama teikiama visais kanalais. E, mes e, užfiksavome, kad, kad yra tam tikrų pokyčių, jų, bet, bet jo, jų nepakanka. Dirbame su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi, su ponė Amos. Turime daug partnerių, bet taip pat Žinau, kad šiandien Jungtinė karalystė paskelbė, kad teiks e, rezoliuciją dėl civilinį, civilių gyventojų apsaugos, dar nesusipažinę su to dokumento turin, turiniu. Ten kalbame apie struktūrinę pagalbą e, vidutinės sukmės laikotarpiu. O mūsų partneriai tuo tarpu susiduria su didžiulė, patiria didžiulę riziką, tai, tai bandydami teikti humanitarnę pagalbą visais kanalais. Mes negalime leisti jiems e, ir toliau būti tokioje padėtyje. Reikia užtikrinti e, aplinką, kurioje būtų paisoma tarptautinės humanitarnės teisės ir, ir būtų užtikrinta prieiga galimybė teikti humanitarnę pagalbą. Pone Georgieva tai ypač akcentavo, mes daug dirbame šiuo klausimu ir e, būtent to, to mano minėto e, posėdžio tema e, e, ir bus tas aspektas, o New York'e rugsėjo 25-ąją jungtinėse tautose numatytas. E, E, šio klausimo svarstymas. Daugiau prašančių žodžio nėra. Noriu padėkoti ponui Debra, ponė Debrauer, noriu padėkoti už tai, kad atėjote pas mus ir pristatėte taip aiškiai e, šį neatidėliotinos skubos klausimą ir e, pasirinkimo neišvengiamybę ir visus aspektus susijusius su biudžeto, suvaržym, su, su biudžeto pribojimais. Es valstybės narės e, laisvanoriškais pagrindais teikia paramą, bandant spręsti šią krizę. Jos pasakmes bus jaučiamos dešimtmečiais jūs neturėjote galimybės papasakoti apie tai, kaip reikėtų, e, kaip reaguosime, jeigu bus teritorijos apšaudomos. Pirmininkė, man atrodo, aš neatsakiau į pono Bermano klausimą apie valstybių narių numatomus įnašus. Ta informacija yra, mes nuolatos skelbiame skaičius ir jeigu peržiūrėsite ES pažadėtas sumas humanitarniai pagalbai, E, tuo tarpu 2012-iesiems ES numačiusi 950 milijonų eurų, 500 milijonų eurų iš ES biudžeto, o likę 450 milijonų iš ES valstybių narių biudžetų. Ir tokia informacija yra nuolatos skelbiama mūsų e, aplinkraštyje skirtame krizės klausimams. Ir mes iš, iš surašome valstybės narės pagal jų įnašo dydį, tokia tvarka. Ir kas būtų, jeigu galiausiai Asadas e, žlugdų, žlugtų, dar šimtai tūkstančių naujų pabėgėlių atsirastų, kaip, kaip tam būtų. Bet pabėgėliai gal nėra pati didžiausia, pati didžiausia problema. Aš manau, kad krizė jau yra regioninio pobūdžio. Aš turiu omenyje humanitarinį matmenį. Komisijos komunikatas ir išorės veiksmų tarnybos komunikatas, kur mes paskelbėme dėl 400 milijonų papildomų eurų skirimų. Ten irgi kalbam apie tai, kad yra regioninė krizė, Tai ji liečia ne tik Siriją, bet ir Libaną, Jordaniją ir taip pat Iraką, Turkiją ir Egiptą, kalbant apie bendrą tą perspektyvą, tai yra ta krizė, kuri turi mobilizuoti ne tik humanitarnės pagalbos pastangas, bet ir uh, vystimosi atkūrimo priemonės, nes humanitarnė pagalba ne, neduoda atsakymo, tai yra tiesiog kančių palengvinimo priemonė. O mes turime kar, kažkaip pabandyti dabar apjungti ir kitus donorus, nes didieji donorai ES, JAV, jūs geriau žinote, ponė pirmininkė, kokie kiti, mes negalime vieni susitvarkyti su padariniais. Tie skaičiai yra dramatiškesni, nei mes žinome, nes kai mano generalinio direktorato nariai paskelbia duomenys jūsų komitetų, jūs matote, kad kas kart tie skaičiai vis didesni, jie auga kas kart, taigi Zatari, pavyzdžiui, stovykla Jordanijoje 10 milijonų buvo, dabar 100 milijonų žmonių toje stovykloje, stovyklos auga. Taigi skaičiai vis didesni ir mes turime nepamiršti ir to, kad galiausiai jeigu staiga šali, šalys netgi su mūsų parama negalės susidoroti su humanitarnės pagalbos padarniais, štai kokia gali susiklostyti situacija humanitarnės krizės padariniais. Dėkoju dar kartą, kad atvykote pas mus ir pasidalijote informaciją. Ačiū. Dabar pereisime prie balsavimų ir aš kviečiu jūs išsimti balsavimo korteles. Turime dar keletą minučių ir galime patikrinti balsavimo aparatūrą. Mhm.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 Il y a encore 10 personnes qui n'ont pas appuyé sur le bon bouton. Kągi balsuojame. Pone De Kaiser, jūsų balsavimo aparatūra. Voilà, c'est bon. Il reste plus Puiku. Liko keturi dar kolegos neprabalsavę. Ponas Vaigal turi dar prabalsuoti.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 Voilà, c'est bon. Donc... Puiku, balsavimas baigiamas. Parfait. Bon, alors donc. Taigi, pereisime dabar prie balsavimo dėl pono Ricardo Cortes Lastra pranešimo. Norėčiau paskelbti pakeitimų numerius, antroji lūtė. 5500 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 5503, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5581, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5556, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmininkė, gal galime balsuoti dėl kelių pakeitimų iš kart? 55, iki 5507. Galime 5504 iki 5507 iki 5517 balsuoti kartu. Paimsime du, balsuosime dėl dviejų blokų. Kas už, kas prieš, 5504 iki 07, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime 5502 iki 5571 dėl visų šitų pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar žodinis trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. DCA antraštė, DCI antraštė, čia yra antrasis balsavimo sąrašo puslapis, ten yra trečiasis žodinis pakeitimas prie antraštės DCI. Čia per, per vidurį maždaug yra antrasis puslapis, antraštė DCI. Puiku. Balsuojame iš naujo. Žodinis trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Puiku. 5508 iki 5532. Ar galime dėl visų? Ne. 5508 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 5510 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 5510. Pirmininkė, gal galime balsuoti? Ne, nebuvo įmanoma blokuoti. 5, 5, 3, 4, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Žodinis antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas, kas susilaiko, reikia patikrinti. Balsuojame elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Penki penki trisdešimt du. Kas už, kas prieš patvirt, e, susilaikė patvirtinta. 5-5, gal balsuojame dėl kelių pakeitimų kartu, 5-5-3-3 iki 5-5-35, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Žodinis pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau gal galime balsuoti 5573 iki 5531, iki pat puslapio pabaigos. Iki 17. Ne, iki 17 negalime, taigi tuomet iki puslapio pabaigos. 5531. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar 5575, 5518, dėl jų kartų, kas už, negalima. Atskirai 5575, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 5518, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 5519, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 5517, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 5583, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar dėl kelių kartų 5576 iki 5520. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 5582. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 5, 5, 2, 3, 2, 3 dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta, trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5524, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 5577, jis atkrenta, tuomet 5525, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penki, penki, du, šeši, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau, nu, 5527 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 5528 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 5529 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 30 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 39 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta, 40 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ar galime dėl kelių balsuoti kartu? 42, kem 4, kem 5, kem 3. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar vėl 61, 65, 38. Ar galime dėl jų kartu? Ne. 61. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 5565, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5538, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5563, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 5, 5, 5, 5. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 5, gal 5, 5, 8 ir 5, 5, 6, 4 kartų, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Gal galime kartu balsuoti dėl 66 iki 68. Puiku, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 69, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau. 84 iki 41, ar galime kartu, puiku, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kartu nuo 57 iki 47, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Kartu 48 iki 52, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 49 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su žodiniais pakeitimais. Taigi, tikrinti nieko nereikia. Ponas Martinėsas. Norėčiau pasakyti, kad mes balsavome kartu dėl iki 46 ir 41. 41 pakeitimas, jis atkrenta, jeigu 80 yra patvirtintas. Taigi jis automatiškai buvo atkritęs ir dėl jo balsuoti nereikėjo, dėl to 41. Dėkoju už patikslinimą, sako pirmininkė. Dabar balsuosime dėl pono Cortes Lastra nuomonės dėl santykių tarp ES ir ASEAN šalių. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis, e, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 14 kelios dalys, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 15 pakeitimas kas už,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 Balsavimas baigiamas. Vienbalsiai patvirtinama nuomonė. Sveikiname abu pranešėjus. Ar yra kitų klausimų? Jeigu ne, tuomet baigiame posėdį ir perėsime prie paskutinio punkto, kitas mūsų posėdis kuris įvyks ne antrą rugsėjo dieną, kaip buvo numatyta, bet rugsėjo 16 ar 17 dienomis, 16 dieną nuo 3, 3 iki pusės 7, o 17 dieną visą dieną nuo 9 ryto iki 18.30. Vyks mūsų posėdis. Dėkoju už dalyvavimą visiems šioje pirmoje mūsų posėdžio dienoje. Ačiū.